to baigiant dėrybas tarp institucijų dėl, e, bendra, dėl bendros Europos prieglošio sistemos. Tai yra būtina padaryti. Dėkui. Dėkuoju komisarui daly. Baigėme diskusiją šio klausimu ir dabar kitas darbo atverkės punktas, tai yra bendros diskusijos dėl farmakologinio budrumo. Turime ponios Linda Makavin pranešimą dėl vienas pranešimas yra dėl direktyvos dalinio keitimo, kitas pranešimas yra dėl reglamento dalinio keitimo. Ir aš suteikiu žodį poniai McKevin keturioms minutėms. Ačiū pirmininkė. Farmakologinis budrumas, aišku, uh, turi užtikrinti vaistų saugumą ir stebėjimą, kad kokį turi pašalinį poveikį vaistai. Europos parlamentas ir taryba prieš porą metų pasirašė susitarimą dėl esminės reformos. Šias rytį, aišku, mes nesitikėjome, kad dabar jau kalbėsime apie to teisės aktų aktų keitimą, taip nedaug laiko praėjus nuo to patvirtinimo, bet aišku, mes nesitikėjome ir kad bus mediator atvejis Prancūzijoje. Ir mm, aš galvoju, kad dėrybose pagrindinis mano prioritetas buvo užtikrinti, kad um, vaistų farmacijos sektorėje reguliuojančių institucijų vaidmo būtų stipresnis, kad pacientams saugumas būtų užtikrintis didesnis. Mediatorių atvejis mane šokiravo dėl dviejų dalykų. Visų pirma, kad apsaugos atveju klausimai buvo aptarti Europos vaistų agentūroje ne kartą tarp reguliuojančių institucijų, tačiau nebuvo jokių formalių sprendimų priimta ir tas atvejs tiesiog buvo paliktas nuo šalyje ir toliau e, ta įmonė galėjo toliau prekiauti tais vaistais e, komerciniais tikslais. Antras dalykas, kas mane šokiravo, buvo tai, kad Prancūzijos ir Italijos valdžia e, paprašė atlikti serviją kompaniją dar 2000 metais metais saugos tyrimą būtent dėl tų neraminančių dalykų, tačiau tas tyrimas netliktas, o praėjo jau beveik dešimtmetis, vaistai buvo patraukti iš, išimti iš rinkos Prancūzijoje dėl farmakologinio budrumo ekspertų išvadų. Bet kai įvertiname tuos elementus, mes galime pasakyti štai, kokie svarbiausi būtų elementai ateičiai. Ateityje įmonės e, bus griežčiau prižiūrimos, kuomet jos savanoriškai išims iš rinkos e, vaistus. Visur jos turės pranešti visų pirma EMAI ir aišku atsakyti į konkrečius klausimus. Antras dalykas, kuomet e, yra kažkoks susirūpinimas, tyrimas dėl e, saugumo, dabar automatiškai e, būtų pradėtas tyrimas europinių lygmenių. Ir čia jau nebūtų nacionalinių kokių tai variantų, kur kiekviena valstybė galėtų priimti savo sprendimą. Toliau, kuomet yra reikalavimai atlikti saugos tyrimą dėl kažkokių vaistų, tas tyrimas turės būti atliktas. Nes jeigu jis neatliktas, ant tų vaistų bus juodas trikampis dedamas tam, kad, sveik, kad medikai, kad pacientai aiškiai žinotų, jog nėra atliktas vaisto saugumo tyrimas būtent šiam vaistui. Pavyzdžiui, Prancūzijos reguliuojant instituciją tuomet pasakė, kad ji neturi įgaliojimų um, pareikalauti, kad saugos tyrimas atlik, būtų atliktas po to, jau kai yra išduotas leidimas komisarė. Parlamentarai tikisi, kad jūs pakomentuosite dėl dviejų dalykų, kurie dar neišspręsti ir per dėrybas. Visų pirma, dėl mokesčio e, EMAI e, reikia, kad būtų pakankamai pinigų, kad farmakologinis budrumas galėtų būti vykdomas tinkamai. Ir antras klausimas būtų dėl juodosios dėžutės klausimų, dėl e, informacijos pacientams, kuri turi būti pateikiama anotacijai. Jūs uh, sakėte, kad komisija labai atidžiai analizuoja tos dalykus, taigi aš, mes tikimės jūsų atsakymą. Ir galiausiai noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie ir šį vakarą salėje yra už tikrai didžiulį atliktą darbą. Noriu padėkoti pirmininkaučiai Danijai, pirmininkavusiai Danijai, taip pat um, komisijos tarnyboms tikrai uh, tarybos uh, tarnybos labai prisidėjo savo dar, darbų, kad būtų susitarta dar iki vasaros, tam, kad tas susitarimas įsigaliotų tuo pat metu, kai ir įsigalios atitinkamų farmakologinio budrumo teisės aktų pakeitimai. Ačiū poniai McKevin, e, komisarės dalyvauja. Ačiū pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai. Džiaugiuosi galimybę būti čia, kai oficialiai tvirtinamas pirmojo svarstymo susitarimas dėl e, svarbių pasiūlymų, dėl saugumo tyrimo paleidimo e, nu, sutikimo prekiauti vaistais vadinamojo farmakologinio budrumo, nes farmakologinis budrumas labai svarbus visuomenės sveikatai, e, ligonių saugumui ir aš norėčiau padėkoti visiems Um, kurių pagalba buvo pasiektas šitas susitarimas, ypač poniai Makavan, pagrindinio komiteto pranešėjų, kuris sėkmingai prisidėjo prie to, kad šis darbas buvo taip anksti um, pabaigtas testavimas um, sunkiausiam aplinkybėm po uh, mediatorų atvejo įvardijo tam tikrus trūkumus mūsų teisės aktos ir šiandien svarstomas uh, pasiūlymas sustiprins skaidrumo ir ataskaitų teikimo reikalavimus 2010 e, e, m. farmakologinio bendrumo e, paketo. Bus daugiau vaistų kategorijų, kurie bus labiau stebimi siekant, siekiant gerinti neigiamų tokių vaistų reakcijų duomenų teikimą, bet to tai užtikrins didesnį skaidrumą, kai vaistai išimami iš rinkos. Ligonių pasitikėjimas vaistais labai e, svarbu e, gydimo atitikčiai pasiekti ir tokį pasitikėjimą galima pasiekti ir išlaikyti tik tai tuomet, jei ligoniai pasitikės mūsų sistema ir džiugu, kad pasiūlymas, dėl kurio parlamentas balsuos e, rytoj, vardyje tos E, tuos trūkumus ir apie tai kalbama, tai yra įvardyta farmakologinio budrumo teisės aktuose ir e, komisija e, tvirtai už šį susitarimą ir džiugu, kad susitarimas pasiektas tarp institucijų dar iki, iki vasaros atostogų. Uh, Ir e, e, komisija turi padaryti tokį pareiškimą. 12 birželio 18 komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl koncepcinio dokumento, dėl farmakologinio, farmakologinio budrumo mokesčio įvedimo, kaip numatyta reglamente 1235-2010 e, ir direktyvoje 2010-84. Pastabas dėl dokumento galima teikti iki 12 rugsėjo 15. Po pastabų nagrinėjimo komisija parengs poveikio vertinimą, tai bus vienas iš būtinų e, žingsnių teisėkuros e, e, proceso, tuomet komisija teiks teisėkuros pasiūlymą, komisija teks, tęs darbą su šiuo dokumentu, tai bus jos prioritetas, siekiant pateikti teisėkuros pasiūlymą, kaip įmanoma, anksčiau Europos parlamentui ir tarybai konkrečiai bus kalbama apie juodosios dėžutės sąrašą. Ačiū, ponai Daly, dabar ponė Jūso. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti poniai McKeven už puikų darbą, noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams už tai, kad pavyko susitarti tokiu labai svarbiu klausimu e, turint omeny tai, kad reglamentas, kurį patvirtinome 2010 metais, dabar turi įsigalioti ir jį jau reikėjo pakeisti. E, Aš manau, kad tie pakeitimai yra itin geri, ypač atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio įvykius, kurie išryškino tą trūkumą, kurį būtinai reikėjo ištaisyti. Kalbu apie konkrečius dalykus, tai yra vaistų saugumą, farmakologinio budrumo stiprinimą, ką būtinai reikėjo užtikrinti, be kitų dalykų. Leidimai priekiauti atitinkamais vaistais dabar bus išduodami taip, kad jeigu bus nu, savanoriškai išimami kažkokie tai vaistai iš rinkos, bu, turės būti pateikiama visa argumentacija, kodėl taip yra. Ir tai reikia pasveikinti, kadangi tai užtikrins skaidrumą ir aiškumą. Tai yra labai svarbu, kad būtų aišku, kodėl vis tik tai įmonė nusprendė kažkokius tai vaistus išimti iš rinkos. Tai yra ypač svarbu, kai pavyzdžiui um, kažkokie tai vaistai vaistai galbūt yra parduodami trečiosioms valstybėms taip pat, e, tam, kad ir tų šalių pacientai galėtų žinoti, kokia yra konkreti situacija. Europos organizacija, kuri yra atsakinga už vaistų saugumą, aišku, negali būti perkrauta darbais. Taigi reikia užtikrinti, kad Europos vaisto agentūrai būtų numatyti atitinkami ištekliai jos pareigoms atlikti. Reikia taip pat pabrėžti tai, kad dabar ir sąrašas um, vaistų yra didesnis uh, pagal reglamentą, kam bus taikomos tos nuostatos dėl uh, griežtesnio tikrinimo. Aš manau, kad bendrai vertinant dokumentas yra labai puikus. Pane Kadenbek. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Lindai McKevin ir šešėliniams pranešėjams už šį pranešimą. Manau, kad ES čia ėmėsi labai sparčių veiksmų. 2010 metais šis dokumentas buvo laikomas labai moderniu, labai veiksmingu, tačiau nepraėjus nei poroj metų paaiškėjo, kad jis neveikia, kad yra labai daug spragų ir jį reikia jas užpildyti. Ir šis dokumentas aiškiai rodo, kur yra tos spragos, kur yra didžiausios problemos ir ko mums reikia. Mums reikia skaidrumo, mums reikia greičio, mums reikia vartotojų bei ligonių pasitikėjimo sistema ir gydytojais. Mums reikia labai glaudaus bendradarbiavimo tam, kad galėtume kontroliuoti tuos medikamentus, kurie yra licencijuoti ES, kad galėt, žinotume, kokio poveikio jie gali turėti, koks uh, yra šalutinis neigiamas poveikis ir kad jis būtų registruojamas visur ir apie jį būtų pranešama visai rinkai. Taip sakant, medikamentas negali būti pašalintas iš rinkos tyliai ramiai, vos supratus, kad jis yra kenksmingas. Turi vykti skaidri išsiaiškinimo, švietimo procedūra. Be to reikia ir pailgintų kontroliavimo laikotarpių. Tam reikia bendradarbiauti su pacientais, su personalu sveikatos apsaugos srityje ir taip toliau. Manau, kad farmakologinio budrumo paketas tik tuo met bus veiksmingas, jeigu visi vis, gaus visą informaciją, jeigu informacija pateks į vieną duomenų bazę. Jeigu pacientai ir pacientės galės suprasti, kas yra parašyta, lapelėje pridedame prie vaistų ir jeigu uh, atitinkama agentūra turės finansinių pajėgumų įvykdyti jai užduodamus uždavinius. Dėkojame, ponė Kadinbech, toliau ponė Parvanova. Ačiū pirmininkė komisarė, kolegos. Visų pirma, noriu pasveikinti Lindą, taip puikiai vadovavus darbui šio klausimu. Danijai pirmininkaujant tikrai pavyko susitarti visoms frakcijoms, kad būtų galima skubiai išspręsti tokius labai svarbius klausimus. Nepraėjus nei dviejams metams nuo mediator atvejo Prancūzijoje mes turime peržiūrėti visą farmakologinio budrumo sistemą Europos Sąjungoje. Ir visos suinteresuotos šalis šiandien parodė, kad kai eina kalba apie pacientų saugumą, galima skubiai ir efektyviai imtis priemonių. Alde frakcija sveikina tą susitarimą, dėl kurio bus balsuojama rytoj, nes jis patobulins tą visą sistemą, kuri buvo sukurta 2010 metais, bus daugiau skaidrumo, efektyvumo, aiškesnis perspėjimo mechanizmas, bus geresnis vaistų, um, pri, bus griežtesnė vaistų priežiūra, taip pat ir po leidimo prekiauti išdavimą. Aš labai sveikinu dvi nuostatas, pavyzdžiui, kad įmonės privalės dabar pateikti motyvus, kodėl E, savanoriškai išima vaistą iš rinkos. Ir e, antras dalykas yra automatiškai įsigaliuojanti procedūra, kuomet yra e, nerima keliantis dalykai dėl vaisto saugumo. Labai svarbu yra užtikrinti tinkamą pacientų saugumo lygį. Mūsų farmakologinio budrumo sistema tinkamai turi veikti, kad galėtų sustiprinti piliečių pasitikėjimą ir supratimą, kokius vaistus jie vartoja. Ir čia iš tikrųjų mums tenka atsakomybė už visuomenės sveikatą. Ir šiandien mes tą tą atsakomybę įgyvendiname um, tinkamai, koreguodami tuos teisės aktus, kurias reikia pakeisti. Labai svarbu, kad komisija pasirūpintų, kad suteikti tinkamus išteklius Europos vaisto agentūrai tam, kad jį tinkamai galėtų vykdyti nauja, um, naujas pareigas. Aš tikiuosi, kad komisija jau pradėjo darbą šiais klausimais ir aš labai tikiuosi, kad ji pateiks atitinkamų uh, pasiūlymų šio klausimu atėjus tinkamam laikui. Ačiū dabar žodis poniai Jana Kudakis. Ačiū pirmininkė. Pacientų saugumas visuomet turi būti mūsų svarbiausias dalykas. Ir pavyzdžiui, e, klaidinanti informacija dėl e, mediator vaistų e, lėmė šimtis, gal netgi tūkstančius mirčių. Todėl mūsų pranešimas yra ypatingai svarbus, nes mes siekiame apsaugoti mūsų pacientus nuo labai pavojingo šalutinio vaistų poveikio. Labai svarbu, kad įmonės privalėtų paaiškinti, kodėl jos išima iš rinkos savo vaistus dėl kažkokių saugų saugumo um, aspektų. Ir labai svarbu, kad automatiškai bus dabar um, pradės veikti atitinkamos procedūros. Labai svarbu, kad viskas veiktų sklandžiai ir greitai. Ar galima buvo dar kažką tai patobulinti teisės aktuose? Taip, bet dabar dar tai nėra tinkamas laikas. Labai svarbu, kad parlamentas sureagavo sparčiai ir e, pasirūpino mūsų um, piliečių saugumu, o ne vilkino tą darbą, galvodamas apie dar įvairiausius papildomus elementus. Sveikinu parlamentą. Ačiū dabar žodis panerosi. Aš norėčiau pasveikinti kolegę Lindą už jos darbą. Naujas dokumentas labai sustiprins šio dokumento, šio reglamento veikimą ir direktyvos ir reglamento tikslai atitinka ES tikslus farmakologijos srityje apskritai. Jos siekia geriau apsaugoti piliečių sveikatą ir pasirūpinti tuo, kad vaistų vidaus rinka veiktų pagal sažiningus principus. Šioje srityje labai svarbus farmakologinis budrumas ir todėl aš tikrai remiu šį pasiūlymą. Tikrai mums reikia daugiau skaidrumo, efektyvesnio produktų valdymo ir neseniai įvykę dalykai parodė, kad sistemą tikrai dar reikia tobulinti. Mums reikia įvertinti sistemos veikimą realiomis sąlygomis dabar. Dėkojame. Toliau ponas Mastalka. Dėkoju pirmininkė. Mėly kolegos, aš norėčiau pritarti tiems, kurie dėkojo Lindai McKevin už tą didžiulį jos nuveiktą darbą, teikiant šį teisėkuros pasiūlymą. Džiaugiuosi, kad trilogo Susitikimai vyko sėkmingai ir jau pirmojo svarstymo metu bus galima priimti šį dokumentą. Pakeitimai, kuriuos siūlo šis dokumentas, tikrai padės pagerinti ES pacientų apsaugą, jie leis geriau koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių ir padės išvengti ateityje skandalų, kurie žinomi, pavyzdžiui, iš mediator atvejo. Tačiau noriu pabrėžti, kad ne vienas teisės aktas nebus, net neš reikiamo poveikio, jeigu nebus stengiamasi jį įgyvendinti. Ekonomikos krizė valstybėse narėse privertė labai daug kurios įsrytise taupyti. Todėl reikia atkreipti dėmesį į tai, kad finansinių resursų atitinkamoms institucijoms būtinai reikia. Reikia, kad atitinkamos institucijos galėtų atlikti savo funkcijas, kurios jam, joms yra skirtos. Dėkojame, toliau kalbės ponas Obermeier. Dėkoju pirmininkė. Vaistų kontrolė yra būtina rinkoje, ypač todėl, arba ypač tais atvejais, kai tai yra reti vaistai ir nedaug pacientų juos gauna. Kai kuriems vaistams reikia ir papildomos kontrolės, reikia ir studijų, o jeigu tokių studijų dar nėra atlikta, juos reikėtų specialiai žymėti kokiu nors juodu simboliu. Be to ir pacientai, ir daktarai turėtų iškart sužinoti, jeigu nors, koks nors vaistas yra išimamas iš rinkos. Negali būti, kad farmakologijos koncernai yra informuojami dar prieš gydytojus ir prieš pacientus. Pacientams naudos iš sistemos bus tik tai tuo met, jeigu jis bus laiku perspėtas dėl kokio nors vaisto blogo poveikio. Ačiū. Toliau, ponas Lys. Dėkoju, pirmininkė, komisarė, mielos kolegės, mėly kolegos. Tai, kas atsitiko su mediator vaistais, buvo didžiulis skandalas. Mes nežinom, kiek žmonių prarado dėl to savo gyvenimą. Kalbama apie 500, o gal net 2000 gyvybių. Bet kiekviena mirtis yra per daug. Visą tai susijęs su atitinkamos firmos neatsakingų elgesių, bet ir su įstatymų spragomis, kurias reikia kuo greičiau užlopyti. Ir būtent todėl noriu padėkoti Lindai Makevan ir šešėliniams pranešėjams, ypač EPP frakcijoje buvusių šešėlinių pranešėjų Ajuzo ir Kondalį, kurie pateikė pasiūlymus labai greitai ir labai konstruktyviai dalyvavo diskusijose. Labai svarbu, kad ateityje būtų nurodomos aiškios priežastys, kodėl koks nors medikamentas išimamas iš rinkos visi turi žinoti tikrasis priežastis ir informacija tarp valstybių narių turi keliauti laisvai. Tai turi būti dalykinė informacija, kad tokie atvejai kaip mediator nepasikartotų. Anje Vaiskirber ir aš papildomai komisijos pasiūlymui pateikėme pasiūlymą pateikti tokias faktų lenteles. Drug Fact Box angliškai tai vadinasi. Toks būtų juodas simbolis, kuriame būtų nurodyta, ar šie vaistai jau kada nors buvo atmesti, ar išimti iš rinkos ir panašiai. Bet kuriuo atveju informacinis lapelis turėtų būti patobulintas. Junktinėse Amerikos valstijose yra taikoma tokia sistema ir ten ji pasiteisino. Na, pasakysiu, kiek supaprastintai, yra dvi pacientų rūšys. Kai kurie neskaito to lapel, informacinio lapelio, kadangi vis tiek nieko nesupranta ir išmeta jį. Kita pusė skaito lapelį ir paskui ne, nebevartoja tų vaistų, kadangi paskaito apie visus įmanomus šalutinius poveikius. Tai ir viena, ir kita praktika nėra teisinga. Todėl mums reikia didesnio, glaudesnio bendradarbiavimo tarp daktarų, tarp gydytojų ir pacientų. Negalima nutraukti medikamentų vartojimo, jų vartojimo viduryje, sakykime, antibiotikų atveju, dėl to atsiranda tik tai didesnis atsparumas bakterijoms ir aš manau, kad dabar siūlomų būdu informacija būtų pateikiama daug geriau. Junktinėse Amerikos valstijose ši sistema pasitvirtino ir aš siūlau komisijai apsvarstyti šį pasiūlymą ir pateikti mums atitinkamą savo versiją, savo pasiūlymą šiuo klausimu. Toliau kalbės ponia Lašikova Benova. Dvi minutės. Dėkoju pirmininkė, kolegos, kolegės. farmakologinio budrumo srityje yra labai svarbu atlikti tokius testus, atsparumo testus, apie kuriuos čia kalbama. Mes negalime sau leisti, kad atsitiktų dar kartą tokie atvejai kaip mediator. Daugelį valstybių narių šis vaistas buvo registruotas ir leidžiamas pardavinėti. Ir pasirodžius pirmajai informacijai dėl šalutinio poveikio, Dar 99 metais šis medikamentas galėjo būti išimtas iš rinkos, tačiau taip neatsitiko. Iki 2009 metų jis buvo toliau pardavinėjamas ir jį vartojo maždaug 5 milijonai asmenų. Dabar skaičiuojama apie 2000 mirčių dėl šio medikamento šalutinio poveikio įvairios institucijos, ekspertų susitikimai diskutavo apie šio medikamento problemas, bet vykstant, tebe vykstant diskusijoms nebuvo priimami jokie sprendimai. Kitaip sakant, ES lygmenių niekas iš esmės neatliko jokio tyrimo šio medikamento atžvilgių ir reguliavimo institucijos taip pat į tai neatkreipė reikalingo dėmesio. Tai rodo, kad medikamentų rinka turi būti geriau kontroliuojama. Todėl būtina pakeisti 2010 m. teisėkuros aktus, juos atitinkamai patobulinant. Ir šis pakeitimas turi būti kuo spartesnis. Todėl noriu padėkoti pasiūly, pasiūlymą pateikusiai pranešėjai už labai gerus pasiūlymus. Toliau ponerys. Ačiū kolegos. Tikriausiai niekada nesužinosime, kiek konkrečiai mirčių uh, lėmė mediator vaistai nuo diabeto, kurie kartais buvo prie, iš, skiriami taip pat kaip ir apetitą malšinantis preparatas. 2009 metų reikėjo laukti, kad įmonė e, išimtų šios vaistus iš rinktos. Italijoje, Ispanijoje šešeri metai praėjo. Iš tikrųjų, tai buvo skandalas, kuris paskatino visuomenės dėmesį ir šio vakaro diskusijas taip pat. Labai svarbu, kad e, iš tikrųjų, kai eina kalba apie vaistų pardavimą, ypač pardavimą be receptinių vaistų, tie klausimai ypač aktualūs. Prieš dviejus metus um, būtent šioje sąlygoje salėje, patvirtinome teisės aktus šio klausimu ir e, labai svarbu, kad gamintojai tikrai paaiškintų, dėl kokių motyvų jie nusprendžia iš rinkos išimti vieną ar kitą vaistą. E, tikrai ta, ta, ta nuosta būtina buvo, lygiai taip pat būtina buvo nuosta dėl automatinės skubos procedūros pritaikymo, priimant sprendimus, kai, na, e, priimant sprendimus dėl pacientų saugos aplinkos, kai yra nepageidaujami pavojingi šalutiniai poveikiai nustatyti. Ir um, aišku, kad Europos vaisto agentūra turi turėti daugiau nepriklausomumo ir daugiau galimybių geriau kontroliuoti šios sektoriaus operatorius. Ačiū dabar panašiai Manski vienai minutiai. E, panie Przewodniczący, chciałbym wyrazić uznanie dla. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir bendra pranešėjams, nes parengti du pranešimai ir tikimės skubaus gyvenimo šiais metais. Sveikinu tai, jog komisija ir Europos vaisto agentūra prisims daugiau atsakomybės už vaistų saugumą. Svarbu tai, kad komercinė licencija būtų taikoma visoje Europos Sąjungoje. Tai pasakytina um, ir apie prievalę informuoti apie įspėjimus. Prancūzijos atvejus rodo, kad daug metų Europos Sąjungos institucijos negalėjo uždrausti vaisto nors keliose valstybėse narėse vaistas ir buvo išimtas iš rinkos. Žinome, kad farmacijos e, bendrovės labai galingos, bet su jomis galima kovoti ir turime tęsti tą kovą. Dėkui. Ačiū, ponė Matijas, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti kolegoms, prisijungti prie tų kolegų, kurie dėkojo Lindai Makavin už puikiai atliktą darbą. Uh, Europos ligoniai dabar e, bus kur kas saugesni pakeitus šitą direktyvą, reglamentą. Tai rodo, jog ligoniai mūsų prioritetas. Nenoriu minėti dar kartą visko, kas jau buvo e, išsakyta. Norėčiau tik tai pritarti tam, vis dėlto porą dalykų pasakysiu. Ekonomikos krizė verčia uh, E, mus žengti atgal, kalbant apie sveikatos apsaugos sektorių. Ir turint galvoje, kad dalyvauja komisija, norėčiau pasakyti, kad ne, privalome neleisti, kad ekonomikos krizė sukurtų tokią situaciją, kaip uh, ligonėms skirtų e, priemonių e, paketas ir tai, kas skirta e, vaistams, sveikatos priežiūrai, kad tai būtų atidėta į šalį. Tos priemonės būtinos, kalbant apie sveikatos apsaugą, ligonius, vaistus, tai, tai yra būtina, ypač krizės metu. Antra, dešimtaisiais, kai balsavome dėl nereceptinių vaistų direktyvos, uh, manėme, jog žengėme žingsnį į priekį, o dabar matome žingsnį atgal. Kai kalba eina apie vaistus 12-aisiais, tai tapo epidemija, kai tuo tarpu 10-aisiais tai buvo retas atvejis. Žmonės miršta dėl to, kad negauna, negali gauti vaistų, kurių jiems reikia. Ir manau, kad ES turi spręsti šitą problemą, jeigu norime apskritai žengti į priekį sveikatos apsaugos rytyje. Šie klausimai yra labai svarbus ES žmonėms. Ačiū, pane Grostė, porą minučių. Ačiū, pirmininkė, komisarė, kolegos. Visų pirma, noriu pasveikinti pranešėją, bet taip pat ir komisarą dalyk už jo darbą dėl mediator. Iš tikrųjų, uh, dėl viso to darbo ir tų tyrimų labai griežtų dėl saugos leido, mes galėjome būtent grįžti prie šių farmakologinio budrumo klausimų ir išspręsti visus tos dalykus susijusius su mediator. Iš tikrųjų, mūsų teisės aktuose, kaip pamatėme, yra silpnųjų vietų ir šiandien mes sureagavome į, tuos, į tas silpnasias vietas, į tuos trūkumus, kuriuos pastebėjome radome, identifikavome, ypač dėl skaidrumo, pavyzdžiui, kai eina kalba apie vaistų veikimą. Ir vis tik tai, aš galvoju, yra dar vienas e, trūkumas, dar viena silpnoji vieta šiame teisės akte. Aš apgailestauju, kad tikrai nekalbama e, šiame teisės akte dėl 15-20 procentų e, receptų um, pediatrijos, psichiatrijos, kancerologijos rytyje, kur uh, gydytojai gali išrašyti um, vaistą. Um, tam tikrą, kuomet nėra kitų variantų. Tačiau uh, labai dažnai vaistas būna visiškai netinkamai patikrintas, nepatvirtintas, neturi patvirtinimų, neturi leidimo iš reikalingų organizacijų. Ir um, aš galvoju, kad tą klausimą reikia spręsti, reikia prisimti atsakomybę ir už tai. Ir kolegė Frederik Rys um, reikalauja, kad Europos vaistų agentūra kartu su kompetitingomis valstybių narių institucijomis um, Mm, dirbtų šio klausimu. Aš apgailestauju, kad ponios Rys pakeitimas nebuvo įtrauktas į galutinį tekstą. Aš galvoju, kad labai svarbu yra kovoti su piknaudžiavimu vaistais, netinkamu jų naudojimu, nes tai irgi yra farmakologinio būdrumo dalis. Mediator labai dažnai buvo um, skiriamas bent kas penktų atveju ir aš manau, kad tai parodo, kaip aktualu yra tie klausimai klausimai, kuriuos mes šiandien sprendžiame ir labai dėkoju e, komisarui už jo indėlį. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pasveikinti ponę Lindą McKevin atlikus puikų darbą. Geri vaistai ir jų kontrolė padeda saugoti piliečių sveikatą ir stiprina piliečių samoningumą. Labai svarbu ir tą parodė mediator atvejus kuo greičiau užpildyti susidariusias teisėkuros spragas. Firma turi ne tik tai išimti vaistus iš rinkos, bet ir paaiškinti, kodėl ji tai padarė. Ir be to informuoti reikia ne tik tai gamintojus, bet vis ir gydytojus bei kitas valstybės narės. Man labai svarbus dar vienas dalykas - tai geresnis informacinio lapelio skaitomumas. Labai daug pacientų skundžiasi, kad informacinis lapelis dažnai yra labai sunkiai skaitomas, sunkiai suprantamas ir ne tik vyresnio amžiaus žmonėms. Kai kurie pacientai ieško svarbios informacijos ir perskaitę visus įmanomus, visą įmanomą informaciją apie šalutinį poveikį, to vaisto apskritai atsisako. Taigi aš kartu su Peter Lyze norėčiau pareikalauti pateikti informacinėme lapelėje, tokioje specialioje lentelėje visą informaciją, svarbiausią informaciją susijusią su tuo vaistu, tai būtų atitinkamas grafinis jos pateikimas ir daug iškesnis ir lengvesnis suprantamumas. Labai džiaugiuosi, kad komisija patenk, ruošiasi atkreipti į šį pasiūlymą dėmesį ir netrukus jau pateiks atitinkamą savo įsivaizdavimą, kaip tai turėtų atrodyti. Ir norėčiau paklausti komisaro dalį, ar jau dabar yra kokiu nors konkrečių idėjų, kaip toks informacinis naujas, naujo pobūdžio informacinis lapelis turėtų atrodyti. Tikrai mes galime šioje srityje labai daug nuveikti, padėti pacientams susigaudyti, kokia yra inf informacija. Dėkojame, toliau kalbės ponas Bankė. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Lindai McEwan už jos nuveiktą darbą, už jos labai sparčiai nuveiktą darbą ir už tai, kad šis dokumentas toks svarbus ir tikslus. Jis rodo, kad Europos komisija ir parlamentas geba dirbti kartu, bendradarbiauti. Ir tikiuosi, kad netrukus mes susitarsime dėl atitinkamo direktyvos ir reglamento pakeitimo. Visa ši istorija rodo vieną dalyką. Saugumas yra prioritetas ir informacija, kuri susijusi su saugumu, vis dar nėra pateikiama tinkamai. Dar yra daug spragų. Dažniausiai dėl tokių netobulumų nukenčia skurdžiausiai gyvenančios visuomenės dalys, kurios dažnai nebūtinai susigaudo, kas iš tikrųjų yra parašyta tame informacinėme lapelėje arba net neskaito to. Mums reikia atgauti pacientų pasitikėjimą ir reaguoti į visus atvejus, kokie jau yra atsitikę šioje srityje. Priminsiu, 4-5 metų senumo istoriją, kai buvo skiepijama nuo gripo, tam tikros formos gripo Lenkijoje ir Vengrijoje kilo didžiulė diskusija ir Lenkijoje viena ministrė pasakė, kad, jie, kad žmonės neturėtų skiepytis, kadangi neaišku, kokie yra skiepų šalutiniai poveikiai vaikams ir jaunoms mamoms. Ir kad vakciną dar reikia tirti. Šis atvejs aiškiai rodo, kad reikia reaguoti daug greičiau. Mediatoriaus atvejs yra pakankamas pavyzdys. Reikia atsisakyti politinių nuomonių skirtumų, reikia dirbti ranka rankon ir tik taip pasieksime visiems mums reikiamų rezultatų. Šis pranešimas kaip tik įrodo, jog bendradarbiauti yra tikrai verta. Ačiū. Dėkojame. Toliau ponia Thun Hohenstein. Ačiū pirmininkė. Gerai, kad komisija ketina keisti farmakologinio budrumo direktyvą reglamentą, nes iš tikrųjų um, vaistų saugumas yra ypatingai svarbus mūsų piliečiams. Europos parlamentas ir kitos ES institucijos privalo daryti viską, kas yra įmanoma. kad sukurtų kad sustiprintų piliečių pasitikėjimą, kad piliečiai būtų garantuoti, jog vaistai, kuriuos jie perka vaistinėje ar internetu, yra saugus. Um, taigi, peržiūrime, keičiame direktyvą ir reglamentą dėl farmakologinio budrumo. Ir aš manau, kad tai yra žingsnis gera kryptimi, be jokių abejonių. Bet turime užtikrinti ir geresnę kitų produktų rinkoje priežą. Yra labai daug pavojingų um, medžiagų rinkoje, tačiau nėra jokios informacinės kampanijos, kuri piliečiams paaiškintų. Um, kas yra jiems pavojinga, kokie vaistai ar, kitos, ar kiti preparatai gali būti jiems pavojingi, ko nepirkti. Uh, Taigi, kalbame apie direktyvą, kuri labai svarbi, nes eina kalba apie pavojų piliečių gyvybę ir sveikatai. Bet labai svarbu, kad piliečiai žinotų, kokį poveikį turės vieno ar kitų preparatų vartojimas. Ir labai dažnai informacija informacinėme lapelė yra pernelik sudėtinga arba jos nepakanka. Aš manau, kad tikrai labai svarbu kalbėti apie vaisto duomenų lentelę ar lapelį, kur būtų pateikti pateikta pati svarbiausia informacija apie vaistą piliečiui. Tai turi būti prievolė um, gamintojų informuoti pacientą tinkamai apie vaisto galimą poveikį. Komisarė, jūs kalbėjote apie konsultacijas. Aš noriu pasiteirauti, keliomis kalbomis vyksta jūsų konsultacijos, ar galima um, su jomis susipažinti kitoms institucijoms, ar iš viso anglų kalba uh, vyksta to, tos konsultacijos. Dabar uh, spontaniškai pasisakymą. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Chcel som povedať uh, jednu dôležitú vec. Ak sme sa v tomto parlamente zhodli, že informácie pre konzumenta na. Taip, mes visi sutinkame su tuo, kad informacija teikiama vartotojams turėtų būti aiškesnė, geriau perskaitoma. Visą tai galioja ir vaistams bei informaciniams lapeliams. Jie turi būti gerai, lengvai skaitomi, informacija turi būti aiškiai, nepernelik sudėtinga ir panašiai. Na, o dabar apie šį dokumentą. Aš noriu pasveikinti ponę Makevan. Manau, kad čia žengėme tikrai didelį žingsnį pirmin. ir peržiūrime dabar labai svarbų dokumentą, kuris padės sumažinti pacientams kylančią riziką. Na, iš tikrųjų yra tokių istorijų, kai pacientams būdavo išrašomi vaistai, kurių poveikis nebuvo pakankamai ištirtas, kaip rodo mediatoriaus atvejais. Šis atvejs nusinešė apie 2000 gyvybių. Yra ir kitų problemų. Neturėtų jie pasikartoti. Šis vaistas buvo išrašomas visai ne tai lygai gydyti. Todėl labai džiaugiuosi, kad dabar turime šį pranešimą ir galėsime patobulinti mūsų teisinę bazę. Ačiū. Pone Bazesku. Ačiū pirmininkė būtina mm, buvo peržiūrėti farmakologinio budrumo teisės mm, nuostas ES, nes labai svarbu užtikrinti didesnį saugumą, patikimumą pacientams. Labai svarbu, kad informacija apie vaistą būtų mm, tinkamai suformuluota, aiški ir suprantama visiems kad, pas, kad po to pacientas galėtų atitinkamai priimti sprendimą ir be to šios įties informacija turi būti geriau prižiūrima. Aišku, kad e, Prancūzijos mediator atvejais paskatino šias diskusijas, bet mes labai tikimės, kad tokie atvejai ateitie nepasikartos. Um, labai svarbu yra už e, visos tos ryties garantijos, nes eina kalba apie mūsų piliečių saugumą. Ir visuomet reikia turėti omenyje galima šalutinį neigiamą poveikį. Pane, komis, pane komisaři, já samozřejmě, nebo všichni vítáme, že komise reagovala. Pone komisarė. Džiaugiamės, kad komisija sureagavo į tragiškus mediatorų vaisto atvejus ir numatė, kad atsimant vaistą iš rinkos reikia apie tai informuoti visus. Europos vaistų priežiūros agentūra buvo sustiprinta, tačiau mes padarėme ir klaidų. Mūsų teisės aktai neliečia iš trečiųjų šalių įvežamų vaistų. Priežastys, kodėl priež... išimamas vaistas iš rinkos, turi būti nurodytos visiems. Jeigu kokioje nors valstybėje narėje iškyla neiškių atvejų, apie tai turi būti informuojamos visos valstybės narės. Sakykime, turim tokių atvejų, kai nepaisant Europos peticijų komiteto reikalavimų, nepaisant e, daugybės piliečių parašų, nieko nebuvo padaryta tam, kad vaistai būtų išimti iš rinkos. Tuo baigėme Tada, aišku, pasitaikinimo procedūra, dabar kalbės komisaras daly. Pirminkė, gerbėmi nariai, komisija dėkinga parlamentui už paromą šiam e, susitarimui pirmą svarstą metu dėl e, farmakologinio budrumo pasiūlymo. E, dėl juodo simbolių pažymėto vaisto sąrašo projektas vykdomas yra ir tai duos pridėtinės E, verties, darbas bus baigtas, e, bus taip pavadinta e, vaistų faktų sąrašu vyks konsultacijos su vairiom organizacijom ES lygmenių, bus atstovaujama e, ligonėms, vartotojams, gydytojams, farmacijos bendrovėms, e, draudėjams ir, ir, ir taip toliau. Parlamentas e, dešimtaisiais metais paprašė parengti ataskaitą ir iki 13 vidurio tas darbas turėtų būti padarytas. Pritarčiau poniai Matijas, kad negalima leisti, kad finansų krize E, gadintų mūsų sveikatos apsaugos sistemą. E, sveikata, mano supratimu, yra pagrindinė visų mūsų piliečių teisė ir e, sveikata yra pagrindinis ekonomikos variklis ir blogintis sveikatos apsauga būtų klaida. Lauksime, kol bus patvirtinti nauji teisė, kurios aktai. Tai, uh, duos naudos piliečiams, bus didesnis skaidrumas, kalbant apie didesnį skaičių vaistų, kuriems bus taikoma papildoma stebėsena. Dėkui. Kevan, Ir ponė Makeven pabaigai. Tik sureaguosiu ponios Grostet pastabas. Iš tikrųjų, aš manau, kad um, ženklinimo panaudojimas yra labai svarbus. Mes turime dar panalizuoti tos klausimus detaliau. Dabar dėl vaisto duomenų lentelės. Teisingai, panas Lysė pasakė, dažnai taip tą informaciją skaito gal tik tai kokie advokatai. Ir turbūt tik advokatam ir skirta ta informacija, nes jie po to pasinaudoja jie, kad įmonės ištrauktų, nuo atsako, išgelbėtų nuo atsakomybės, o žmonėms ta informacija tikrai nenaudinga, taigi reikia kažką daryti dėl to. Na ir paskutinis dalykas. Um, tikrai buvo daug darbo atlikta dėl farmakologinio budrumo per šiuos dviejus mm, su pusę e, metų ir todėl labai e, dėkingi esame už visiems, kas, visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Pirmininkė, ačiū panė McKevin. Baigėme diskusiją šio klausimu. Balsuosime ryto nuo 12 valandos. Š rytoj mm, vėlgi dirbsime plenarnėje sesijoje, dar